darbo tarkai yra paskelbta Europos parlamento internetinėje puslapyje. Dėkoju už posėdį, dėkoju visiems, panė komisarui, mūsų administracijai, vertėjams. Labą naktį. Zabikam posėdį.